I'm here, okay. So, good morning. We will start our... Labas rytas, pradėsime mūsų posėdį. Reikia patvirtinti darbo atvarkę. Jeigu nėra pakeitimų, tuomet darbo atvarkė yra patvirtinama. Antras darbo atvarkės punktas yra e, rugsėjo 25 dienos protokolo tvirtinimas. Jei nėra pastabų, protokolas yra patvirtintas. Trečiasis darbo atverkės punktas – pirmininkės pranešimai. E, aukšto lygio grupė e, skirta lyčių lygybei ir įvairoviai. Noriu Jūs informuoti, kad visi nariai yra kviečiami dalyvauti šios grupės mm, renginyje. Jis vyks rytoj, lapkričio 22 dieną, po pietų, PHS 6B001 salėje. Visa informacija jums buvo išsiusta elektroniniu paštu. Toliau ketvirtas punktas. E, lyčių lygybę žiniasklaidos sektoriuje Europos Sąjungoje pranešimo projekto svarstymai ir žodį dabar norėčiau suteikti pranešėjai poniai Mikhailai Šodrovai. Dėkuoju, pirmininkė, kolegos, ponios, kolegės, kadangi beveik tik moteris šiuo metu. Taigi šis pranešimas Na, jie. Atsiprašau, atsiprašau. Na. Dėkoju. Taigi šis pranešimas yra susijęs su vyrų ir moterų lygybė žiniasklaidos sektoriuje visoje Europos Sąjungoje. Žiniasklaida yra stipri jėga ir žymiai įtakoja politiką bei visuomenę. Dėl to mes turime siekti užtikrinti, kad žiniasklaidos sektorius funkcionuotų tinkamai ir subalansuotai. Ir tai neatsiejama nuo pusiausvėros tarp vyrų ir moterų. Žiniasklaida turėtų pasitarnauti visai visuomeniai, todėl jo struktūra ir darbas turėtų atspindėti tai, kad e, moterių sudaro pusę visos visuomenės. Pranešime kalbama apie moterų dirbančių žiniasklaidos sektoriuje kaip reporterės, pavyzdžiui, komentatorės situaciją. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad moterų trūksta svarbiose sprendimų prieimėjų pozicijose, postuose, nors dauguma žiniasklaidos studijas baigiančių žmonių yra moteris. Taip pat Taip, tai padėtų subalansuoti žiniasklaidos turinį, o taip pat e, užpildyti atlyginimo ir pensijų spragą ir skirtumus tarp vyrų ir moterų. Taip pat moteris, būdam, dirbdamos moderatorėmis ir reporterėmis, susiduria su įvairiais sunkumais. Jos patiria spaudimą e, gražiai atrodyti. Taip pat e, joms rečiau skiriami svarbus politiniai ir ekonominiai klausimai. Moterų padėtis dažnai sudėtinga dar ir dėl didesnio poreikio derinti šeimos ir profesinės pareigas. Darbas žiniasklaidoje gana sudėtingas, kalbant apie šeimos ir profesinio gyvenimo derinimą. Jos patiria labai daug streso. Ir ypatingas skyrius e, yra skirtas moterų vaizdavimui žiniasklaidos reklamos sektorija, kurios tampa stereotipų ar netgi seksizmo objektu. Aš rekomenduoju laikytis jautraus požiūrio šioje srityje, bet negalime užsimerkti. Šiame pranešime nesiūloma reglamentuoti lygybės tarp moterų ir vyrų žiniasklaidoje sektoriuje. Tačiau e, vis tiek reikia paraginti atitinkamas suinteresuotas šalis veikti. E, reikia atkreipti dėmesį į vairius klausimus ir tai turėtų daryti e, žiniasklaidai, reguliavimo ir priežiūros įstaigoms ir pilietinė visuomeniai mm, priklausančios institucijos. Taip pat reikėtų keistis e, toms institucijoms geriausiamis praktikomis, burtis į tinklus. Aš apibrėžiau pagrindinės pranešime išdėstytas mintis, o dabar laukiu jūsų pakeitimų ir bendradarbiavimo šios, šios svarbių klausimų. Taigi dėkoju Jums uždėmesi ir tikiuosi, kad e, mūsų bendradarbiavimas bus vaisingas. Dėkoju. Dėkoju, ponė Mikhailai Šodrovai. Dabar žodis šešėliniams pranešėjoms. Pone Lilijana Rodrygės pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau padėkoti pranešėjai už parengtą turinį, nes bendrais bruožais pranešime yra svarbiausia tokio tipo pranešimuose esanti informacija. Nepaisant to, kad moterų daug daugiau gauna diplomus, jų mažiau e, ta profesija tokiu darbu užseima konkrečiai privačiame sektorija. Todėl reikėtų pasiūsti aišku signalą valstybėms narėms, kad jos investuotų į šią sritį. Taip pat reikia pripažinti moterų svarbą e, visuomenėje šis klausimas turėtų būti prioritetinis. Žiniasklaida taip pat turėtų suvokti, koks svarbus jos vaidmuo yra e, formuojant savimonę ir kovojant su stereotipais. Valstybės narės turi suvokti, kad moteris dažnai patiria diskriminaciją tiek viešoje, tiek privačioje žiniasklaidoje. Be jokios abejonės mes čia nenorime niekaip sumenkinti nei žiniasklaidos vaidmens, nei nepriklausomybės. Dabar norėčiau paminėti vieną Portugalijos žurnalistę, jos atvejį. Ji 30 metų būdama pradėjo dirbti Portugalijos viename laikraštyje ir jos buvo paprašyta dirbti su moterų teisingumo klausimais. Ji atsisakė, nes ji jautėsi žurnaliste labiau negu moterimi. Taigi ji atsisakė, davė interviu šiuo klausimu. Ir tame interviu ji vis dėlto sakė, kad nusileido tam spaudimui nes labai dažnai visuomenėje, versle vyrai pagrindinius, pagrindinės vadovaujančias darbo vietas užima. Moteris yra dažniau stebimos, jos yra dažniau įtariamos kaip netinkamos darbuotojos. Ir dėja žiniasklaidos pasirinktas diskursas tik tai atitinka realybę. Tai reiškia, kad elitas tiek verslo, tiek sporto, pavyzdžiui, pasaulyje ir toliau yra vyrų rankose. Taip, moteris vis labiau matomos visuomenėje, politikoje, tačiau žiniasklaida ir toliau moteris vaizduoja per tam tikrą prizmę. Jos yra siejamos, tiksliau labai stereotipiškai vaizduojamos. Taigi reikia sudaryti sąlygas moterims derinti profesinį ir asmenį gyvenimą ir reikėtų nustoti vertinti moteris pagal, jos, pagal jų išvaizdą. Mes būtent tokią žinią norime perduoti, nes tie stereotipai kliudo mūsų emancipacijai, o žiniasklaida ir toliau atitinkamai tendencingai vaizduoja moteris. Deja, vis dar labai daug yra tokių socialinių stereotipų moteriams primetamų, o štai žiniasklaida, kaip žinia, galėtų būti ta priemonė, kurios dėka pakeistume moterų įvaizdį. Spalio mėnesį buvo suorganizuotas kongresas ir štai pastebėjome to kongreso metu, kad visi kviestiniai ekspertai buvo vyrai kongresas vyko kolonizacijos tema. Na, o organizatoriai mums paaiškino, kad jie taip pat kvietė ir moteris, penkias moteris. Tačiau lygiai taip pat organizatoriai pripažino, kad jie nesuprato, kokia bus e, neteisinga situacija vyrų moterų atžvilgių. Ačiū. Dabar žodis poniai, ponui Karabasalėsi, šešėlinis pranešėjas nuo žaliųjų kolega. Taip, aš esu vienintelis vyras šiame komitete. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Manau, kad turėtume aiškiai ir gana kategoriškai tam tikrais atvejais pasisakyti reikėtų galbūt remtis savanoriškomis iniciatyvomis ir čia reikėtų teisinio pagrindo atitinkamo. Taip pat norėčiau tik tai priminti, kad viskas nepriklauso vien tik nuo valstybių narių. Juk ES sutartise mums yra numatyta pakankamai laisvės e, nustatyti tam tikras gairias. Ir štai pavyzdžiui, vyrų ir moterų lygybės klausimai gali būti horizontaliai e, sprendžiami. Taip pat yra ir audiovizualinės srities e, dokumentas, direktyva, e, kuri numato tokią galimybę. Taigi štai jau turime du tokius kaip ir precedentus, kuriais remiantis galime veikti. Bet to dabar, kas dėl pranešimo, uh, Pasiūlymai yra neblogi. Čia yra paminėta direktyva dėl moterų atstovavimo įmonių valdybose. Taip pat dar norėčiau priminti, koks svarbus yra motinystės ir tėvystės atostogų direktyvos tekstas. Dar štai ką pasakysiu. Kai kalbame apie stereotipus, tai čia ne vien tik tai moterų ar mergaičių įvaizdis e, turėtų būti aptariamas. Tai reik, taip pat reikėtų aptarti ir LGBT teisės. Štai šiame pranešime visai apie tai nekalbam. O juk LGBT taip pat stereotipų, nuo stereotipų daug kenčia. Pranešime visai nieko nesakoma, nekalbama visai apie naujuosius socialinius tinkslus. Ir dar kitas dalykas, reikėtų atlikti tyrimus, reikia duomenų, tyrimų duomenų, reikėtų pasižiūrėti, kokia vyrų ir moterų lygybė situacija socialiniuose tinkluose. Taip pat dar reikėtų e, panagrinėti išpolių prieš moterį socialiniuose tinkluose atvejus tam, kad galėtume veikti. Na ir be jokios abejonės reikia e, veikti švietimo srityje, pavyzdžiui, organizuojant žurnalistikos studijas, e, studentai turi e, būti susipažinę su šiais klausimais, vyru ir moterų lygybės klausimais. Mokyklose taipogi reikėtų rodyti tai, kas vyksta žiniasklaidoje, na ir pasitelkti reklamą, nes būtent e, per reklamą galėtume kovoti su stereotipais, kuriuos patiria moteris ir diskriminuojamos bendruomenės. Taigi, mes esame pasirengę ir toliau dirbti šiuo prioritetiniu klausimu kartu. Ačiū, ponė Marcelėsi. Na, nu, dabar žodis kitai kolegijai. Anna Jat. Swedish. E, eh, tak so mycket. Aš kalbėsiu švediškai. Dėkoju. Norėčiau padėkoti už puikų pranešimo projektą. Tikrai puikus tekstas. Matome, kad dabar yra įsibėgėjusi ta kova su diskriminacija e, ne, vienose, ne vienoje šalyje, tai ta e, MeToo kompanija, pavyzdžiui ir Švedijoje taipogi. Aš rengiu pranešimą apie e, moterų nepriklausomybę finansinę. Taip pat reikėtų čia paminėti e, moterų prostitucijos klausimą, direktyvas moterų klausimais rengiamas. Taip, reikėtų susijęti šį pranešimą su tuo. Dar taip pat norėčiau paminėti tai, ką sakė kolega Lezi. E, mes, kai kalbame apie e, seksualinį persekiojimą, tai reikėtų paminėti, kad žurnalistas daug daugiau negu žurnalistai vyrai patiria tą reiškinį tiek e, darbe, tiek, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose mes turime kreiptis į Europos komisiją šiuo klausimu. Gerai, kad komisija pateikė pasiūlymą dėl vyrų ir moterų e, atlyginimų skirtumų. Manau, kad mums reikalinga strategija tam, kad tie klausimai būtų labiau tarpusavyje susijęti. Julie Ward. Dėkoju. Manau, kad šis pranešimas yra be galo svarbus. Junknės karalystės e, leiboristų partijoje, Harriet Hammond, kuri ilgą laiką buvo partijos lyderė, e, subūrė moterų komisiją. E, po to, kai Miriam O'Reilly, BBC pranešėja, patyrė užsi... spaudimą Ji buvo 50 metų ir turėjo atsistatydinti iš televizijos, nes buvo laikoma per sena. Jos kolega pranešėjas vyras buvo dar vyresnis negu ji ir Miriam O'Reilly padavė BBC į teismą dėl to ir laimėjo. Aš labai didžiuojusi, kad mano partijoje Harriet Haman suvokė, kad yra didžiulė problema dėl to, kaip žiniasklaidoje yra mm, rodomos, pateikiamas moteris. Ir čia turime kalbėti ne tik apie apie vyresnės, bet apie visas moteris. Tačiau mums kaip politiniai partijai davė postumį užsimti šio klausimu politinėme ligmenyje. Taigi labai svarbu, kad dabar parengtas šis visos Europos lygio pranešimas. Aš labai daug užsijimu žiniasklaidos Mm, švietimu, švietimo ir mokymosi komitete ir man, manau, kad per šį kanalą tikrai galima būtų žmonėms labai daug informacijos pateikti apie stereotipus, vyrius mitus ir taip toliau. Taigi šiame pranešime, manau, taip pat reikėtų padiskutuoti, kaip pasinaudoti plačiosios žiniasklaidos priemonėmis, sprendžiant mūsų visuomenėje e, esančias problemas. Ir man atrodo, reikia surasti būdų, kaip parodyti solidarumą su moterimis žiniasklaidoje dirbančiamis ir ne Europos Sąjungoje, nors šis pranešimas skirtas tik Europos Sąjungai. Galbūt reikėtų pasilikti Europos rytų kaiminystę bei išorės veiksmų tarnybą. Taip pat noriu pabrėžti džinha situaciją. Tai yra moter, kurdžių moterų feministinis žiniasklaidos judėjimas kuris buvo sustabdytas, kai e, prezidentas Erdoganas pradėjo tildyti žodžio laisvę. Aš sutikau su tomis moterimis, jos yra be galo drąsios, joms iš tikrųjų reikia mūsų solidarumo ir paramos. Ir nors jos nebeturi fizinio biuro, nes jis buvo visiškai užblokuotas, jos negali ten patekti, bet e, jos ir toliau praneša apie siaubingą situaciją, su kuria susiduria moterys Turkijos, Kurdistane ir kitur. Jos tai daro per internetinę žiniasklaidą. Taigi, kaip mes galėtume parodyti savo solidarumą su moteriamis dirbančiomis nepalangiomis sąlygomis? Mūsų sąlygos, aišku, irgi nėra tobulos, bet turėtume pagalvoti ir apie tas kitas moteris taip pat. Dėkoju, Džiulė. Dabar žodį suteiksiu pranešėjui, poniai Šodrovai, kuri apibendrins diskusijas. Dėkoju. Dėkoju kolegoms už pasiūlymus, komentarus, patirtis. Aišku, moterų žurnališčių vaidmuo ir jų situacija yra labai svarbi. Taip pat labai svarbu įtraukti ir savo patirtį, jeigu tokios turite. Sutinku, kad turėtume daugiau padirbėti su socialinė žiniasklaida, kad turime e, nepamiršti ir socialinės žiniasklaidos situacijos, taip pat švietimą apie žiniasklaidą, reikia įtraukti. Taip pat moteriams pranešėjoms, reporteriams reikalavimai yra aukštesni, griežtesni nei vyrams. Taigi matome, kad turime spręsti daug iššūkių ir tikiuosi, kad šis pranešimas padės pagerinti situaciją, padės moteriams žurnalistėms ir dirbančioms žiniasklaidos sektoriuje. Taigi dėkoju Jums ir tikiuosi Jūsų bendradarbiavimo. Dėkoju. Thank you, Ms. Šodrova. Dėkoju, poniai Šodrovai. Pakeitimo teikimo terminas yra lapkričio 28 iki 12 valandos. O Kitų metų e, sausio 24 svarstysime pakeitimus. Pereikime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra penktasis punktas rekomendacijos tarybai dėl ES prioritėtų 62 jungtinių tautų sesijoje dėl moterų statuso ir pranešimo projekto svarstymas. Dabar žodį suteiksiu pranešėjai poniai Barandika Bilbao. Prašom. Mm, Buenos días. Ah, Gracias, eh, presidenta. Dėkuoju, panė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ko pranešėja, ponė Baina. Dėkuoju jai, ponė Valina. Valina. Dėkuoju jai už atliktą darbą. Būtent jo dėka mes šiandien galime E, daryti šį pranešimą. Ir norėčiau dar pridurti, jog vis dar laukiame, kad pirmininkų suėga patvirtintų šį pranešimo projektą. Aš norėčiau paprašyti koordinatorių ir jūsų, ponė pirmininkė, kad e, jūs e, padėtumėte mums pasiekti tai, kad, kad jis būtų patvirtintas ir kad mes galėtume pristatyti savo darbą New York'e kalbant apie Junktinių tautų moterų padėties komisijos 62 sesiją, tai e, ten yra kalba apie moterų teisų užtikrinimą ir ypač kaimo vietovėse, nes dauguma pasaulio moterų gyvena būtent kaimo vietovėse ir būtent tos moteris dažniausiai susiduria su e, požiūr, stereotipiniais požiūriais į, į moteris Mes norime, kad e, moterų vaidmuo kaimo vietovėse būtų labiau pripažįstamas ir labiau vertinamas. Tad e, tam reikia, kad kaimo vietovėse įvyktų atitinkamų pokyčių. Mūsų tikslas užtikrinti, kad e, smulkios ūkininkės galėtų gauti daugiau pajamų, kad uh, jų veikla vietinėje ekonomikoje būtų e, didesnis ir kad moteris galėtų aktyviau siekti tvaraus vystimosi tikslų. Taip tas pats pasakytina apie moterų veiklos ryšį su socialiniu draudimu, su ekonomikos diversifikavimu. Mes taip pat turime siekti, kad e, būtų užtikrinama kartų tinkama kaita, kad e, procesas kaimo vietovėse būtų panašus į procesą miesto vietovėse, kalbant apie moterų dalyvavimą sprendimų prieimimo mechanizme, jos turi uh, E, didinti savo vaidmenį profsąjungose ir kitose panašiose organizacijose. Mes čia remiamės moterų padėties modeliu, kuris įgyvendintas Baskų e, regione. Mes manome, kad e, lyčių neligybės klausimai yra ne tiek teisingumo klausimai, kiek demokratijos e, klausimai. Tad e, tokie yra pagrindiniai mūsų pranešimo aspektai. Mes e, negalėjome įtraukti visų rekomendacijų, kurios buvo išsakytos, tačiau tikėmės, kad bendradarbiaudami su kitomis grupėmis galėsime dar patobulinti šį pranešimą. Dėkuoju poniai Barandika. O dabar žodis poniai Angela Valina. Labą dieną, labas rytas visiems, ponė pirmininkė taip pat. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai Izaskun. Labai džiaugiuosi galėdama kartu su jie dirbti. Taip pat norėčiau padėkoti moterų komiteto sekretariatui ir visiems darbuotojams už prisidėjimą prie šio darbo. Kadangi jau pirminis pristatymas buvo padarytas, tai pabandysiu papildyti kolegę ir to paties nekartoti. Pirmiausia, noriu pabrėžti tai, kad mes net kreipia dėmesio į tai, kad kaimo vietovių moteris dažnai e, nukenčia ne tik nuo smurto, bet taip pat yra izoliuotas, pavyzdžiui, neturi prieigos prie viešųjų e, paslaugų. Ir čia dargi yra padidinami skirtumai tarp vyrų ir moterų, pavyzdžiui, ne tik atlyginimų, bet ir e, pensijų dydžio skirtumai ir panašiai. Taigi moteris neturi tų ekonominių e, pajėgumų tam, kad išvengtų smurto. Būtent todėl mes manome, kad visapusiškos sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti užtikrintos moteriams kaimo vietovėse. E, čia turėtų būti atsižvelgiama į fizinę, e, dvasinę ir emocinę sveikatą. Tai čia konkrečiai turėtų būti tai daroma smurto aukoms. Na ir dar mes norėtume, kad moteris būtų labiau įgalintos. Dabar kas dėl moterų politinio įgalinimo, tai mes norėtume kreiptis į valstybę valstybės narės, socialinius partnerius, tam, kad jie skatintų moterų dalyvavimą e, sprendimų prieimimo procesuose. Tai čia būtų ir profesinėse sąjungose ir įmonėse ir e, kitose institucijose turėtų būti vyr, vienodas vyrų ir moterų skaičius. Taip pat ekonominis įgalinimas labai svarbus, mes tai pabrėžiame. Tam reikia užtikrinti, kad e, kaimo vietovių moteris perėtų nuo neformaliosios prie formaliosios ekonomikos. Ir tikslas pagrindinis būtų be jokios abejonės e, tvarus žemės ūkis, kuris gamintų sveikus ir saugius produktus. Taip pat mes norėtume, kad būtų e, geresnė prieiga moteriams užtikrinama kaimo vietovėse prie, pavyzdžiui, turgų, turgų infrastruktūrų. Na Ir būtent čia moteris turėtų turėti galimybę, e, turėtų daugiau galimybių parduoti savo produktus. Taip, ekonominis įgalinimas būtų geriau užtikrinamas moterų. Dabar, kas dėl e, rizikos ir pavojų darbe, moteris ir vyrai skirtingomis sąlygomis dirba. Štai, pavyzdžiui, sakyčiau, reik, štai, pavyzdžiui, atliekant e, cheminių. E, e, medžiagų poveikį žmonėms yra atsižvelgiama į vyrų e, fizinius duomenis, o kaip žinia, pavyzdžiui, jų fiziniai duomenys yra kitokie. E, taip pat reikėtų dar atsižvelgti į, tarkime, maitinančių moterų e, poreikius. Būtent todėl reikia atsižvelgti visus tuos faktorius tam, kad būtų užtikrinta moterų sveikatos pakankama apsauga žemės ūkio sektorėje. Be to dar norėtume priminti, kad reikėtų atsižvelgti į sveikatos paslaugų e, atitinkamus teikimo aspektus ir atitinkamai turi būti pritaikytos sveikatos priežiūros paslaugos moterims ir mergaitėms. Konkrečiai čia būtų reprodukcinių ir seksualinių teisų srityje. Na ir dar mes manome, kad reikia panaudoti visas įmanomus išteklius tam, kad būtų e, pasiekta lygybė visose srityse. E, lyčių lygybės klausimas turi būti įtrauktas ir biudžetą rengiant. Dar norėčiau pabrėžti, kad šiandien po pietų vyks susitikimas. Ir čia norėčiau kreiptis į visus kolegas. Norėčiau paprašyti e, palaikyti šį pranešimo projektą pirmininkų suigoje ir kitose posėdžiuose. Taigi, Mes, kaip jau sakė kolegė, tikimės, kad parems mūsų darbą ir kitis, kitos policijos frakcijos. Dėkoju. Ačiū poniai Angelai Valmiai. Na, o dabar žodis šešėliniams pranešėjams nuo EPP. Pone Dubravka. Well, thank, uh, for... Dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams kolegiams Barantikai ir Valinai. Uh, Aš nekartosiu visko, bet kaip žinia, moteris yra šeimos stuburas ir visuomenės stuburas. Ir ši prioritetinė tema būtent tema apie tai, kaip įgalinti moteris e, ir mergaitės gyvenančias kaimo vietovėse, kuri bus aptarta 62 sesijoje, yra labai svarbi kovojant su lyčių neligybė. Daug e, organizacijų, daug šeimų ir moterų e, keliasi iš kaimo vietovių į miesto vietovės ir Todėl labai svarbu apgalvotai teikti ir siūlyti iniciatyvas šeimoms ir moteriams. Viena iš tų iniciatyvų turėtų būti susitelkusi į lygybę tarp vyrų ir moterų kaimo vietovėse. Ir mažai kalbam apie moterų diskriminaciją kaimo vietovėse. Taip pat reikia atsižvelgti į migraciją, taip pat kylančiai dėl klimato kaitos. Uh, Taip pat ji paliečia moteris kaimo vietovėse. Taip pat reikia labiau susitelkti į moteris kaimo vietovėse ir šią temą labiau viešinti e, plačiose diskusijose. Moteris e, taip pat turi gauti vienodą prieigą prie išmokstų švietimo paslaugų kaimo vietovėse, siekiant geresnės jų gyvenimo kokybės, o taip pat e, mažinant atlyginimus spragą. Taip pat e, prieiga prie viešų, privačių paslaugų skaitmeninimas. Taip pat e, rekomendacijose pabrėžiama visų, visokių kitokių dalykų. E, ten kalbama daugiausia apie moteris gyvenančias kaimo vietovėse ir atsižvelgiant į tai, kad be prioritėtinės temos, būtent moterų gyvenančių kaimo vietovėse įgalinimas, Junktinių tautų moterų padėties komisija taip pat svarstys moterų dalyvavimą ir prieigą prie žiniasklaidos ir komunikacijų technologijų nu, naudojimą, nes tai taip pat yra labai svarbu įgalinant moteris. E, todėl mano frakcija pamastys, kokius pakeitimus galima teikti, kurie būtų susiję su moterų teisėmis žiniasklaidoje ir IKT. Baigdama pabrėžčiau, kad nors mes kovojame už moterų lygybę, kol kas pasiekėme labai kuklių tik rezultatų. Net ir uh, Praėjus keliems dešimtmečiams e, yra įvairių skirtumų tarp vyrų ir moterų, ypač kaimo vietovėse. Taigi, baigdama pasakysiu, kad ES privalo tęsti pastangas e, gindamas lyčių lygybę. Dėkoju. Dėkoju Plaidų Bravkai. Dabar socialistų šešėlinė pranešė ponė Julie Ward. Uh, for... Dėkoju. Remiantis pranešimo tekstu ir komentarais, kurios pateikė kiti pranešėjai. Galiu pasakyti, jog šis pranešimas iš tikrųjų yra be galo svarbus ir mūsų indėlis bėgams metam iš tikrųjų buvo pakankamai didelis. Žinau, kad e, viena iš e, pačių aktyviausių delegacijų nuolat uh, prisideda prie e, šių dalykų tvirtinimo ir mes tai labai vertiname. Kalbant apie patį pranešimą, reikia pabrėžti kai kurias e, kai kurios pasaulinio masto aspektus, tokius kaip e, klimato kaita, jinai paliečia kaimo vietovės ir skurde gyvenančius žmonės, klimato kaitos konferencijos kontekste žinome, kad Trumpas pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo ir mes e, taip pat turime žiūrėti į tai, kaip tai palies moteris gyvenančias kaimo vietovėse. Mal Malauja buvo išvažiuojamasis uh, vizitas ir ten mes matėme žmonės, kurie gyvena sunkiamis sąlygomis, kurie buvo, jų namai buvo užtvindyti ir ten gyvenančios moteris absoliučiai yra izoliuotos, negali dalyvauti sprendimo prieimimo jokiuose e, procesuose. Tad šiais metais e, būtent šitos temos man buvo svarbiausios. Labiau įsivyščiusiuose visuomenėse labai svarbu kalbėti apie žaliasias darbo vietas ir mes turime iš naujo grįžti prie šitų aspektų. Monika e, atliko puikų darbą ir aš labai džiaugiuosi, kad galėjau būti šešėlinė pranešėja Keletą žodžių dar apie maistą ir maitinimąsi. Man yra tekę bendrauti su pilietinės visuomenės, nevyriausybinio organizacijų atstovais, kurie užsima šitais klausimais. Moteris ir mergaitės dažnai e, nukenčia dėl blogo maitinimosi ir tai paliečia įvairius jų gyvenimo aspektus, be kita ko ir vaisingumą, taip pat tai susijęs su jų ekonominiu vaidmeniu visuomenėje. Tad mes e, neišsprendėme pasaulyje bado problemos, neišsprendėme nepakankamai tinkamo maisto problemos, tad turime akcentuoti šitos e, dalykus. Aš e, tikiuosi ir tolesnio konstruktyvaus darbo su kolegomis, manau, kad tikrai mums pavyks pasiekti gerų rezultatų. Dėkuoju poniai Vord. Niekas daugiau neprašo žodžio. Aš norėčiau tuomet suteikti vėl žodį pranešėjams, poniai Bilbao Barandika ir poniai Valina. Dėkuoju. Aš tik tai norėjau padėkoti kolegoms už pateiktus komentarus ir pasisakymus. Mes nekalbėjome apie žiniasklaidą, nes nenorėjome suplakti visko į vieną. Tačiau, e, aišku, mes e, pasižymėjome visus komentarus, kurie praturtins mūsų pranešimą. Komentarai buvo labai turiningi. Pone Marina, aš. E, Nenoriu kartuoti to, ką sakė Zaskun. Mes labai džiaugiamės, kad galėjome išklausyti įvairių frakcijų atstovų komentarus. Aš manau, kad tai vienintelis būdas patobulinti mūsų pranešimą Alde, Isaskun grupė ir GUE, mano frakcija nevienodai žiūri į tuos dalykus, tačiau mums vis dėlto pavyko parengti šį pranešimą ir manau, kad ir toliau mes konstruktyviai dirbsime. Dėkuoju už komentarus. Dėkuoju. Par pakeitimų par pateikimo terminas lapkričio 28 diena 12 valanda. Dėkuoju šią diskusiją. Dabar kitas, kiti du darbo tvarkės punktai, kartu šeštas ir septintas. Tačiau mes dar turime sulaukti pranešėjos ponios Matera, nes jos dar nėra salėje. Aš e, buvau informuota, kad jinai greitai ateis į salę, tad galim padaryti trumpą kelių minučių pertrauką. Dear colleagues, let's wait a little bit. West, uh, waiting. Kolegos, dar truputį turime palaukti, ponios Materos. Uh, dear colleagues. Mėly kolegos. Tad dabar perėsime prie aštuntojo darbo tvarkės punkto, o šeštas ir septintas darbo tvarkės punktai bus uh, atidėti vėlesniam laikui prieš koordinatorių uh, posėdį. Na, o dabar punktas dėl kovos su smurtu dėl lyties ir keitimasis nuomonėmis dalyvaujant Maroko parlamento narių delegacijai. Tad e, iš karto suteikiu žodį vidaus reikalų komiteto pirmininkiai poniai Zakė Marinė. Uh, Ms. Marini, you have 15 minutes, please. Okay, merci. Pone Marinė, žodis jums 15 minučių. Labą rytą visiems, aš kalbu Maroko moterų parlamento narių vardu. Jos dalyvauja jūsų posėdėje. 11 metų mūsų konstitucija turi nuostatų dėl lygybės, e, teisingumo ir požiūrio į moteris. 18 metais Maroko parlamentas ruošiasi priimti įstatymą dėl kovos su smurtu prieš moteris. Šiais metais mes e, priėmėme įstatymą dėl lygybės, teisingumo ir kovos su diskriminavimu komiteto įsteigimo. Mes taip pat e, turime ministeriją nuo 98 metų, kuri e, dirba moterų klausimais. Mūsų pilietinė, visu, pilietinė visuomenėje yra judėjimų, kurie egzistuoja nuo 80-ojo dešimtmečio ir kurie e, taip pat užsima moterų klausimais, yra vadinamieji klausimų e, centrai. E, įvairiose karalystės vietose. Ir būtent per šitas struktūras yra nagrinėjami įvairūs diskriminavimo ir smurto prieš moteris klausimai, apimantis visas gyvenimo sritis. Ir taip pat ir viešos, ir kitos struktūros yra parengę, bendradarbiaudamos uh, su tartautinėmis organizacijomis ir nacionalinėmis organizacijomis įvairius e, tyrimus, kurie e, apima smurtą su moterimis, moterų sveikatos klausimus, jų dalyvavimą politinėje veikloje ir taip toliau. Nuo šių metų mūsų nacionalinis e, biudžetas, mūsų nacionalinėme biudžete yra įtvirtintas lyčių lygybės aspektas. Moteris, kovojančios e, už moterų teisės, siekia, kad e, e, būtų primtas įstatymas įtvirtinantis vyrų ir moterų lygybę vietinės valdžios institucijose. Mes siekiame taip pat, kad būtų kovojama su moterų diskriminavimu ir atsilikimu kaimo vietovėse. Ir taip pat siekiame, kad e, visos mergaitės gautų prieigą prie švietimo, be kitako ir kaimo vietovėse, ir e, kad būtų užtikrinamos tinkamos pajamos kaimo vietovėse gyvenančios moteris virš 20 procentų. Šeimų ūkių yra valdomas moterų, Marokė. Marokė dar pakankamai didelis mirtingumas gimdant, taip pat mes neturime įstatymo kol kas dar e, dėl aborto ir mes e, siekiame kovoti su stereotipiniu požiūriu, su priekabiavimu. E, neturime dar įstatymą dėl priekabiavimo. Kaip jūs žinote, Marokas dabar susiduria su dideliais migrantų srautais, ypač iš Afrikos, ir dėl tų srautų moteris taip pat susiduria su didesniu e, smurtu. Ir e, pas mus taip pat atvyksta moterų su, per tuos migrantų srautus, kurios e, bėga nuo konfliktų, pavyzdžiui, Sirijos moteris. E, E, Maroko delegacijoje yra septynios moteris, kurios atstovauja įvairioms politinėms partijoms. Ir e, Maroko parlamente yra įkurtas, įkurtas specialus komitetas skirtas moterų teisų klausimams. Moteris sudaro 21 procentą Maroko parlamento deputatų Vietinėse valdžios struktūrose jos sudaro 37 procentus, o komunose 27 procentus. Baigdama savo pasisakymą, norėčiau pakviesti ir toliau e, konstruktyviai bendradarbiauti su FAM komitetu Europos parlamento ir e, kartu e, renkti strategiją ir e, aišku veiksmų planą, kad pasiektume numatytų tikslų. Dėkoju už jūsų pasisakymą, o dabar suteiksiu žodį poniai Arena, kuri yra pranešėja pietų partnerystės klausimų. Dėkoju, taip pat dėkoju ir kolegiams, motėms parlamentarėms iš Maroko. Labai džiaugiuosi, kad vyksta diskusijos ir labai džiaugiuosi galėdama būti pranešėja e, šiuo klausimu. Tai yra ryšių tarp Europos parlamento, ES ir mūsų pietinių partnerių, ypatingai moterų klausimų srityje. Moteris Maroke iškėlė moterų statuso klausimą. Ir tikrai aš pati galiu konstatuoti, kad šiuo metu arba aptariami bus priimami greitai nauji šios ryties įstatymai, arba jau yra priimti Maroke. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad e, vyksta Maroke feministinis judėjimas, kovojimo už teisės ir už skirtumų mažinimą tarp, pavyzdžiui, miesto vietovės ir kaimo vietovėse gyvenančių moterų. Kaip žinia, e, toks reiškinys egzistuoja ne tik tai pietinėse viduržėm jūros valstybėse, bet ir Europos šalyse. Na, šiandien diskusijos daugiau vyksta galbūt apie smurtą. Na ir štai Pastebime, kad Europoje, nepaisant egzistuojančių ambicingų įstatymų, e, teisėkuros priemonių kovojant e, su smurtu prieš moteris, pavyzdžiui, Stambulo konvencija, e, mums labai svarbu yra turėti tokius planus. Taigi, nepaisant viso to, matome, kad smurto lygis yra didelis vis dėlto. Štai moterų smurto prieš moteris srityje Europoje tie skaičiai yra didžiuliai. Ir dėje, nepaisant didžiulių pasiekimų, vis dėlto ir Maroke yra ta problema. Paminėsiu keletą tik tai konkrečių pavyzdžių e, e, dirbant kartu šioje srityje. Štai šiandien skaičiai rodo, kad 62,8 procentai Maroko moterų yra patyrusios smurtą. Tai yra maždaug 6 milijonai moterų. E, yra patyrusios smurtą. Na, o smurto apibriežti jūs žinote. Smurtas yra apibriežtas jungtinių tautų e, lygių. Taigi smurtas prieš moteris yra smurtas e, moterų atžvilgių, galintis e, su, sukelti fizinių, psichologinių ir seksualinių e, pasiekmių. Tai čia gali būti taip pat ir grėsmės, grasinimai. E, apimti, tai čia gali būti tiek privačioje, tiek viešoje sferoje. 55 procentai moterų yra susidūrusios su smurtu šeimoje. Ir matome, kad smurtas e, vis dėlto yra plačiai e, įsišaknyjas e, privačioje sferoje. Todėl, štai pavyzdžiui, Europoje tie skaičiai irgi dideli yra. 15 procentų yra patyrusios smurtą, e, maž 8,7 procentų seksualinį smurtą yra patyrusios. Tai ir toliau tos skaičius galiu e, vardinti. Dar nereikėtų pamiršti, kad šiame regione yra prievartinių santokų reiškinys. 12 procentų tų prievartinių santokų e, metu yra ištekinamos nepilnametės. E, tai 35 tūkstančiai mergaičių kiekvienais metais e, yra ištekinamos prievarta. Taigi tai yra didžiulis, e, tai yra viena iš smurto formų, dėl kurių gali ir kitos, kitų smurto formų atsirasti. Taip, Maroke yra pasiekta šioje srityje e, neblogų rezultatų, tai yra kovojant už moterų teisės ir štai dabar keletą iš jų norėčiau paminėti tai pirmiausia e, socialinėje ekonominėje srityje. Kaip žinia, kada moteris nėra socialiai ir ekonomiškai autonomiška, ji yra daug labiau pažeidžiama smurto situacijose. Jūs jau tai pasakėte, moterų socioekonominis įgalinimas turi prisidėti prie jų emancipacijos ir sumažinti smurto lygį. Todėl reikia didinti, e, gerinti prieigą prie švietimo moteriams ir mergaitėms. Reikia numatyti specialiasias priemonės e, skirtas moteriams ir mergaitėms padėti. Štai pavyzdžiui, Modevanos tinklas buvo susikūręs E, Maroke, nereikėtų pamiršti, kad labai daug moterų ir mergaičių tiesiog nežino savo teisų, ypatingai kaimo vietovėse. Reikėtų taip pat mažinti neraštingumą moterų. Reikia kreipti dėmesį į regioninius vietos skirtumus bei taip pat naudoti tokias švietimo priemonės, tokias kaip kova su stereotipais paremtais lytimi. Ir reikėtų e, taip pat, e, kaip kad jūs e, sakėte, paminėti politinį ir teisinį požiūrį. Kas dėl politinio požiūrio, tai jūs tai pademonstravote, kuo daugiau išrenkamų e, moterų reikia, kad rinkėjai mumis pasitikėtų. Sudėtinga, ko gero, rinkėjui e, pasitikėti moterimi, jeigu ji nedirba šioje srityje, politinėje srityje. Taigi reikėtų dirbti tam, kad, naujo, kad naujos politinės figūros atsirastų moteris, tam, kad e, būtų e, kuo daugiau jų išrenkama į politinės struktūras. 25 procentai moterų Maroke politinėse struktūrose tikrai jau geras ženklas yra. Taip, čia nepaisant neblogų pasiektų rezultatų, vis dėlto galima daug ką tobulinti pavyzdžiui, teisės aktų srityje. Manau, kad moterų atstovavimas parlamentuose taip pat e, gali paskatinti diskusiją e, dėl teisėkuros darbo kovojant su smurtu prieš moteris. Galbūt netgi sukurti e, moterų komitetą Maroko parlamente. Mūsų tikslas be jokios abejonės nėra vien tik tai išvardinti tai, ką gerai būtų padaryti Maroke. Mes turime taip pat ir ES atitinkamų priemonių, svertų, kuriuos galima būtų panaudoti. E, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su Maroku per asociacijos sutartis. Būtent į e, šias sutartis ne tik tai valdysenos, bet ir lyčių lygybės klausimus galima įtraukti turiu pasakyti, kad kartais Europos parlamento atstovai, plėtodami politinius ir diplomatinius ryšius su partneriais Marokė, kartais pamiršta lyčių lygybės klausimus. Todėl manau, kad mes, kaip Europos parlamento nariai, nuolat e, savo sustikimų metu turime e, minėti ir įtraukti lyčių lygybės klausimus, nepaisant to, kad ne visiems tai galėtų patikti. Nepaisant to, manau, kad lyčių lygybės klausimas nuolat turėtų turėtų būti įtraukiamas į mūsų politinę ir diplomatinę darbo tvarkę, bendradarbiaujant su Maroku. Na ir galiausiai paminėsiu tokius klausimus, kurie galbūt nėra labai uh, glaudžiai susiję su lyčių lygybė, bet vis dėlto jie yra svarbus. Štai su Maroku ekonominės partnerystės sutartis šiuo metu yra deramasi e, ir štai yra čia aptariami žemės ūkio klausimai. Kaip žinia, daug moterų Marokė dirba žemės ūkio srityje. Mes, europiečiai, turime informaciją, duomenis, rodiklius ir štai Maroko moteris galėtų mums pasakyti, kokio, kokie yra jų lūkesčiai šioje srityje, tam, kad mes galėtume atsižvelgti į e, Maroko moterų žemdirbių ir verslininkių žemės ūkio srityje realybę. Tose sutartise, kaip žinia, dėl tų sutarčių e, darantis, bendradabiaujant, labai svarbu yra diskutuoti. Mes juk neturėtume išbalansuoti nusistovėjusios Maroko e, žemės ūkio struktūros. Taigi, reiktų dirbti kartu su partneriais, galbūt pavyzdžiui ir su Europos partneriais, kurie būštauja ir baiminasi Maroko žemės ūkio e, ateimo, sektoriaus ateimo į Europą ar produkcijos. Taigi dar taip pat vienu klausimu dirbu. Tai yra pranešimas dėl moterų kenčiančių dėl klimato kaitos, moterų ir klimato kaitos. Jūs gyvenate į pietus nuo Europos ir moteris čia taipogi kenčia dėl klimato kaitos. Jūs paminėjote Maroke atvyk, į Maroką atvykstančius pabėgėlius ir kaip žinia, dėl klimato kaitos tų pabėgėlių daugėja, o jie e, į Maroką taip pat e, plūsta. Jūs, ko gero, labiausiai dėl to nukenčiate, nes jūs priimate tas e, klimato migracijos aukas. Taigi, tos aukos turi galbūt tapti aktyviamis dalyvėmis kovos su klimato kaita. Na ir dar norėčiau padėkoti Jums už visą atliktą darbą ir bendradarbiavimą moterų klausimais. Dėkoju. Dėkoju poniai Marija Arena. O dabar e, e, suteiksiu žodį norintiems apsikeisti nuomonėmis. Prašom, Barbara Matera. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Maroko parlamentarių delegaciją. Mums labai malonu priimti jas ir išklausyti jų nuomonę. Aš atsiprašau, kad e, šiek tiek e, vėlavau ir negirdėjau žanginės kalbos, tačiau labai džiaugiuosi, kad dabar galiu dalyvauti diskusijoje. Prieš tai kalbėjusi Europos parlamento narė, mano kolegė, akcentavo mūsų kovą už moters teisės, e, apskritai kalbant, ar kalba suktusi apie teisę į darbą ar į sveikatos apsaugą, nes e, moterims turi būti užtikrinamas galimybės tinkamai gyventi ir profesinio gyvenimo plotmėje, ir asmeninio e, gyvenimo plotmėje. Tačiau e, turime kalbėti, aišku, ne tik tai apie mūsų svajonės ir e, ketinimus, bet ir apie realybę. Ir šiame kontekste mes turime išklausyti jūsų nuomonės, mintis, pasiūlymus, iniciatyvas, nes e, e, noriu ir aš pati paklausti e, mūsų viešnių kai ko, ar dabartinė, dabartiniai įstatymai, aš supratau, kad juose yra nuostatų dėl moterų teisių, tačiau ar jie numato pagalbą moteriams, kurios e, yra piknaudžiavimo ir e, smurto aukos. Nes 68 procentai moterų Maroke susiduria su įvairiomis smurto apraiškomis. Tai yra pakankamai aukštas e, rodiklis. Mus informuoja Europoje įvairios e, agentūros dirbančios šiuose sektoriuose apie tokius faktus, tačiau apskritai visame pasaulyje padėtis yra kelianti didelį nerimą dėl smurto prieš moteris. Aišku, padėtis skiriasi įvairiose valstybėse narėse, bet dabar labai svarbu kalbėti apie šitas e, problemas, spręsti jas, bandyti spręsti, kad e, kitos kartos, kad mūsų dukros, aš pati esu mama ir turiu e, dukrų, e, kad e, jaunosios kartos nesusidurtų su tokiamis problemomis ir kad e, motinos galėtų ramiai gyventi ir negalvotų, kad mano dukra dabar studentė gali susidurti su tokiamis e, problemomis. Mes e, minėjome Istanbulo konvenciją, kaip jūs žinote, mes kaip Europos parlamento narės siekiame, kad ši konvencija uh, būtų pasirašyta ne tik tai e, visų valstybių narių, bet ir ratifikuota, kadangi, kaip žinote, kai kurios valstybės narės dar neratifikavusios, ES tik 14 e, valstybių narių yra prisijungusios prie šitos konvencijos, kitos valstybės dar ne. Aišku, labai svarbu suteikti daugiau vilčių ir optimizmo. Aš kalbėsiu taip pat apie ES biudžetą ir komisijos biudžetą bei lyčių lygybės aspektą, kuris čia įtvirtinamas, todėl kad, kaip žinote, iš to biudžeto yra finansuojamas įvairios asociacijos ir kitos organizacijos, kurios užsima moterų klausimais. Ir tuo būdu mes užtikriname uh, kad moterų nuomonė ir pozicija yra išgirstamos ir išklausomos. Kolegė Arena sakė, jog žemės ūkio klausimai yra labai svarbus taip pat šiame kontekste. Ir bendradarbiaudami su įvairiomis valstybėmis, tarp kurių yra ir viduržemio e, jūros valstybės, mes teikiame labai didelę svarbą šitiems klausimams. Dėkoju poniai Matera, o dabar norėčiau steikti žodį poniai Lilijana Rodrygės. Ačiū, pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau padėkoti mūsų viešniai už dalyvavimą. Taip pat norėčiau padėkoti Marijai Arenai už tai, kad ji taip detaliai pristatė savo viziją situacijos. Aš esu vicepirmininkė delegacijos Viduržėmio jūros valstybėms, kurie apima taip pat ir Maroką. Ir štai kas dėl NVO klausimų, tai labai dažnai, kalbant su NVO, iškyla skirybų klausimas Maroke ir būtent kaimo vietovėse. Mes žinome, kad buv, yra dirbama nuolat šioje srityje, tačiau štai visai neseniai Strasbūrė žurnalistė tyrianti išsiskyrusių moterų situaciją e, kalbėjo apie tai, kaip teisėjai tokius atvejus sprendžia. Gal galėtumėte jūs daugiau mums informacijos šio klausimu pateikti. Ačiū Lilianai. Rodrikės dabar žodis Angelai Valinai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti delegaciją atvykus į mūsų komitetą. Tai yra puikia proga padiskutuoti. Daug ką iš mūsų neramina ta, tas mačistinis požiūris ir smurtas Maroke. Aš norėčiau dabar Jums keletą klausimų užduoti. Pirmiausia, ar nepilnamečių santokos vis dar yra leidžiamos, ar reikia tokiems atvejams teisėjo leidimo pagal šeimos kodeksą. Tikriausiai prisimenate Aminą Falilį, 15 metų mergaitę nusižudžiusią 12 metais, nes ji buvo priversta ištekėti už savo prievartautojo. Man atrodo, kad tas įstatymas e, buvo panaikintas, tuo įstatymu buvo panaikintas mirtis tiksliau kalėjimo bausmė prievartautojui, jeigu jis e, vesdavo savo auką. Aš norėčiau sužinoti, ar tas įsakymas tikrai buvo e, panaikintas ir ar tokia praktika dar egzistuoja. Deja, e, prievartavimai vis dar egzistuoja. Nors dabar konkrečių pavyzdžių norėčiau pateikti ir norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai manote. Maroko valstybinės televizijos e, kanalu ryte yra e, rodoma viena laida. Štai e, siekiant paminėti kovos su smurtu šeimoje dieną buvo pristatytas makijažas, kurio dėka būtų moterų melinės ar kitos žaizdos užmaskuojamos. Taigi įsivaizduokite, tokie dalykai rodomi per valstybinę televiziją. Na, o Maroko karalius Mohamedas VI pasiūlė tiksliau pasisiūlė apmokėti e, išlaidas teismui tokio asmens, kuris kaltinamas Paryžiuje išprievartavimu. 2010 metais pats tas žmogus buvo kaltinamas išprievartavimu dar New York'e. Norėčiau sužinoti, ką jūs, apie, ką jūs manote apie šios du atvejus. nes žinant tokius dalykus susidaro įspūdis, kad tas pasiektas progresas ne visada į pažangą veda. Na ir dar kas dėl Maroko vakarinės Saharos e, dalies. Norėčiau priminti, kad yra E, patvirtintas pranešimas dėl moterų teisų ir lyčių lygybės vakarų Saharoje. Šiame pranešime yra pasmerkiami e, žmogaus teisų pažeidimai liečiantis moteris. Įžeidžiantis elgesys, prievartavimai, kaip žinia, e, būtent taip patiria moteris šiame regione. Maroko okupacinės struktūros pajėgos naudoja tokius ginklus tam, kad užimtų šias, šią teritoriją. Ačiū, poniai Valinai. Na, dabar žodis poniai Sadė Benšili iš Maroko parlamento. Prašau jums žodis. <coughs> شكرا سيدة الرئيسة شكرا على الترحيب بنا البرلمان الأوروبي Dėkuoju, ponė pirmininkė, mes labai džiaugiamės galėdamas dalyvauti šiame posėdėje parlamente. Mūsų delegacija yra sudaryta iš Maroko parlamentarių. Mūsų politinės pažiūros yra įvairios, tačiau mes visos uh, vienodai žiūrime į moterų teisės ir į kovą už tas ekonominės, socialinės ir kitas teisės. Mūsų kova dėl tų teisių buvo ilga. Demokratinės partijos visų pirma kovojo, kad būtų įtvirtinti demokratijos principai. Ta kova vyko įvairiais lygmenimis, institucijų lygmenimis ir kitais lygmenimis. Ir, e, Tuo pačiu buvo siekiama, kad būtų tvirtinamos moterų teisės. Mūsų kova užtruko apie 30 metų ir e, mūsų pastangų dėka mums patiko pasiekti, kad moterų atstovavimas politinėme gyvenime dabar yra daug didesnis, kad moteris yra ekonomiškai įgalinamas. Tačiau, aišku, dar lieka nemažai ką pasiekti, net ir pačiuose demokratiškiausiuose pasaulio valstybėse moterų teisės nėra iki galo užtikrinamos, todėl ir mūsų dar laukia pakankamai ilga kova, dar yra daug mūsų laukiančio darbo, yra daug sričių, pavyzdžiui, švietimo sritis, kur reikia dar daug kovoti, kad būtų užtikrinama tinkama prieiga prie švietimo. 11 metų Maroko konstitucija numato nuostatas užtikrinančias moterų teisės išvietimą ir sveikatos apsaugą. Konstitucija tokia teisė numato visiems e, piliečiams. Pilietinė visuomenė ir jos organizacijos taip pat yra labai svarbus dalykas siekiant užtikrinti tinkamą moterų vaidmenį visuomenėje, politikoje ir ekonomikoje. Tačiau labai daug ką dar reikia nuveikti kovojant su smurtu prieš moteris. Čia kalba sukasi apie tam tikrą kultūrinę problemą. Mačistinis požiūris labai gajus visame pasaulyje ir, ir vakarų pasaulyje taip pat. Tad turime dėti dar labai daug pastangų, kovodami su smurtu prieš moteris. Mes e, dabar rengiame kaip tik įstatymą šito klausimu ir bandome keisti baudžiamosios teisės nuostatas. Turime bendradarbiauti su visomis politinėmis partijomis ir, žinoma, su vyrais, spręsdami, e, spręsdamos šitos klausimus. Mes e, esame tokia visuomenė, kurioje kultūrinės šaknis yra labai gilios, mūsų civilizacija yra labai sena, tačiau e, nepaisant to, su moteriamis dar nėra visuomet elgiamasi tinkamai ir mes turime keisti padėtį dėl moterų Sahraui. Šitas klausimas buvo paminėtas. Mes manome, kad vakarų Sahara priklauso Marokui. Aš norėčiau pakviesti jūs apsilankyti vakarų Saharos e, regionuose ir susipažinti su moterų gyvenimu ten. Dažnai moteris tos, tame regione gyvena geriau negu kitose Maroko regionuose. Vakarų Saharos modelis, moteris yra tam tikras pavyzdys, nes tos moteris yra emancipuotos, įgalintos, jos e, e, puikiai suvokia savo teisių svarbą. Ten moteris e, vaidina taip pat svarbu vaidmenį politinių partijų veikloje, yra moterų ministrių, e, partijų e, narių, yra moterų iš tą regiono, kurios yra mūsų partijos narės taip pat. Tad aš tikrai pakviečiau jūs apsilankyti tame Maroko regione ir reikėtų netikėti viskuo, ką sako Alžyras, pavyzdžiui, šitais klausimais. Nes e, Alžyras bando eksploatuoti kai, kai kurius e, dalykus, gindamas savo ekonominius ir politinius tikslus. Ir dėl to Alžyras užsima tam tikrą propagandą, kalbėdamas apie vakarų Saharos moteris, kurios gyvena pabėgėlių stovyklose ar panašiai. Aš e, manau, kad jūs turėtumėte nuvykti ten ir savo akimis, e, pamatyti, kokia yra padėtis. Jos didenybė, Maroko karalius teikia labai didelę svarbą Saharos regionui. Maroko Saharos regionas kaip tik tai yra vienas e, iš e, sustiprintos decentralizacijos pavyzdžių. Ten gyvenantis piliečiai iš tikrųjų gali džiaugti savo teisėmis. Ačiū. Norėčiau tik tai jūs informuoti, kad mes turime baigti po 11.15 šią diskusiją. Todėl norėčiau paprašyti kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Dabar žodis poniai Zakranazi. Prašau, žodis jums. شكرا سيدة الرئيسة شكرا Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad e, priėmėte mus komitete. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad Sahara yra Maroko dalis. Ir ko gero, nereikėtų dabar bandyti manipuliuoti šiais politiniais klausimais. Šis klausimas neturėtų būti keliamas čia, kai kalbame apie smurtą prieš moterus. Jeigu dabar nuvažiuotumėte į vakarų Saharą Maroke, pamatytumėte, kad Maroko moteris šiuose teritorijose tikrai puikiai gyvena. Aš manau, kad tie kaltinimai yra visiškai prošalyčia netgi gėda sakyti dabar, turėtų būti gėda sakyti, kad moteris kenčia dėl kažko šiose teritorijose. Na, o kas dėl moterų teisų apskritai, tai yra rengiami įstatymai baudžiamosios teisės rytyje. Šiuo metu jie aptariami atstovų rūmose, komiteto, kurio narė taip pat ir aš esu posėdžių metu. Yra speciali grupė mūsų parlamente, dirbanti su baudžiamuoju įstatymu. Bus pagal naują įstatymą priimti, patvirtinti nauji straipsniai, pagal kuriuos bus numatoma apsauga visiems piliečiams e, nuo smurto, tiek vyrams, tiek moteriams. Tai bus apsauga nuo smurto apskritai, nes smurtas kaip o toks egzistuoja ne tik Maroke, bet ir kitose šalise, pavyzdžiui, Tusine, Tunise ar Alžyra. Tai yra pasaulinis reiškinys dėja, smurtas sienų nepripažįsta. Na, o kas dėl Mudavanos? Mes norėtume padėkoti jo didenybei karaliui už įdėtas pastangas dėl Mudavanos. Tai yra darbo su šeimos kodeksu. Mums pavyko kokybinį skirtumą padaryti šioje kovoje Maroko feminiščių. Ir mes labai tuo didžiuojamės. Kartu su mumis yra atvažiavusios kai kurios parlamentarės, kurios dirba švietimo klausimais ši, mūsų šalyje. Turiu tik tai pasakyti, kad yra nacionalinė strategija strategija švietimo klausimais parengta 15-30 metams. Vienas iš pagrindinių tikslų šios strategijos yra užtikrinti švietimą tiek kaimo, tiek miesto vietovėse. Tai yra teigiamos diskriminacijos priemonė moterims ir mergaitėms numatyta šios strategijos. Didžioji dauguma vidurinę mokyklą baigiančių jaunuolių yra mergaitės, moteris. Mums Marokė tai yra didžiulis pasiekimas. Tuo labai džiaugiamės. Tai yra teigiamas dalykas. Na ir dar taip pat turime kitą įstatymo projektą, kuriuo yra siekiama kovoti su smurtu prieš moteris. Tas pagrindų įstatymas buvo patvirtintas 2014 metais. Taip pat turime solidarumo ir moterų teisų ministeriją. Šios ministerijos ministrė yra moteris ir moterų solidarumo, tiksliau solidarumo bei moterų ministerija pradėjo e, švietimo kampaniją siekiant kovoti su smurtu prieš moteris. Kampanija buvo pradėta 2015 metais, bus ta informacinės kampanijos sėkmė dargi net, ko gero, pakartota šiais metais, 2017 metais. Šioje kampanijoje dalyvauja daug svarbių asmenų, tiek iš pilietinės visuomenės, tiek iš politinio pasaulio, tiek iš tarptautinių organizacijų. Taigi beveik visi daug kas tiksliau dalyvauja šioje kampanijoje, siekiant informuoti apie moterų situaciją. Pirmininkė, ačiū, dėje mums nebeliko laiko aptarti šio klausimo, neliko laiko diskusijai. Dabar suteiksiu žodį poniai Merinį ir po to poniai arenai. Labai trumpai paprašysiu kalbėti, nedaugiau nei dvi minutės. Taip. noriu atsakyti į tuos klausimus, kurie buvo iškelti. Mūsų pat, patriarchalinė kultūra dažnai yra priežastis tų minėtų dalykų. Aišku, yra dar labiau patriarchalinių visuomenių negu, negu mūsų visuomenė. Ir Marokė yra taip pat ir konservatoriškų judėjimų, ir progreso siekiančių judėjimų, kurie e, siekia pažangos. Uh, Per pastarosius dešimt metų beje padėtis smarkiai pagerėjo moterų teisų srityje. Ir aišku, mes puikiai suprantame, kad e, dar daug ką reikia nuveikti ir tą mes turime dirbti kartu. Tad mes nesakome, kad padėtis yra absoliučiai e, priimtina. Ir labai aiškiai pasakysiu štai, ką kalbant apie skirybas. Čia buvo klausimas dėl skirybų. Iš tikrųjų, iki 2004 metų skirybos buvo didelė problema Maroko moteriams. Tačiau e, pakeitus įstatymą dėl šeimos e, statuso, skirybos tapo daug lengvesnės ir, e, ir paprasčiau yra jas gauti, kalbant apie nepilnamečių vedybas. Tai e, per pastaruosius 2-3 metus parlamente buvo parengtas įstatymas ir priimtas, kuris e, numatė tas vedybas nuo 16 metų. Mes dabar e, siūlome keisti tą įstatymą. Mes norime, kad e, ankstyvos vedybos būtų uždraustos, nes 16 metų vis dėlto dar yra praktiškai tik paauglystė. E, Tačiau realybė yra tokia, iš tikrųjų, ypač kaimo vietovėse ir neturtingose regionuose, kur sunkiai gyvenančios e, šeimos sunkiai gali išlaikyti dukrą tokio amžiaus ir todėl dažnai nori, kad jinai ištekėtų. Kalbant apie televiziją ir televizijos laidas, mūsų patriark, patriarkinė visuomenė e, atsispindi ir šiame sektoriuje. Tad e, kir, kirpėja, laidos e, vedėja Maroko televizijoje teikia patarimus moteriams, kaip kovoti su smurtu prieš jas. Mes turime organizaciją Maroke, kuri e, vertina visas e, laidas radijoje ir televizijoje. Televizija atsiprašė paskui dėl, dėl, dėl kilusių problemų. Dėl tų maskuojamų melinių ir patarimų. Buvo taip pat pateiktas klausimas apie Maroko dainininką žmogaus teisų judėjimai mano, kad e, tas išprievartatas asmuo buvo nusikaltelis. Jo nuomonė, jisai peržengė tam tikras ribas ir turi būti teisiamas, todėl kad pažeidė įstatymą. Ir aš taip pat manau, kad e, žmogaus teisų nuostatos turi būti žmogaus teisų apsaugos nuostatos turi būti jam taikomas ir jis turi būti teisiamas. Aš e, dar grįžtu prie to, ką sakė mano kolegės dėl moterų Saharos regione. Galiu pasakyti, jog Marokas skiria didelę svarbą šitam regionui. Maroke dabar gyvendinama nauja regioninė politika ir mes bendradarbiaujame su ES ir Europos e, parlamentu įgyvendindami šią naują politiką. Mes tikimės, kad e, visi Maroko piliečiai geriau įsisamonins savo pilietinės, socialinės ir kitas teisės ir naudosis jomis ir taip pat savok savo atsakomybę. Aš noriu pabrėžti, jog mes dar turime ir toliau dėti pastangas, užtikrindami lyčių lygybę. Mes e, turime dabar įstatymą, kuriame įtvirtinti lyčių lygybės principai, apmantis visus sektorius ir turime kovoti kad moteris ir merginos kaimo vietovėse turėtų tas pačias galimybės kaip miestuose. Tai tokios yra svarbiausios mums sritis ir ypač tie skirtumai tarp kaimo vietovių ir, ir miestų. Taip pat turime kovoti su konservatorišku, senovišku požiūriu į tuos dalykus. Dėkoju, poniai Marinė, ponė Arena. Viena minutė jūsų pasisakymo laikas. Ačiū. Dėkoju už atsakymus. Norėjau tik štai ką pasakyti. Tokioje institucijoje kaip mūsų parlamente niekada neturėtų būti gėda dėl to, apie ką kalbame. Manau, kad apie viską galime kalbėti. Saharos klausimas be jokios abejonės yra aktualus tiek jums, tiek mums. Beje, kitame komitete mes bandome surasti sprendimą pagal asociacijos susitarimus su, su Maroku. Bandome šią situaciją kažkaip įtraukti. Ir abe jokios abejonės jungtinės tautos dar dirba, dirbančios šiuo klausimu. Visi partneriai turi būti įtraukti į šiuos procesus, e, dirbti pozityviai ir konstruktyviai. Ne visada yra paprasta tai padaryti, tačiau neturėtume dabar atsisakyti E, dialogo dėl moterų, dėl Saharos klausimo. Mūsų požiūriai gal ir išsiskiria, tačiau manau, kad labai gaila būtų tiesiog nekalbėti apie moterų teisės dėl Saharos. Labai svarbu yra tai paminėti. Na. Ir dar norėčiau padėkoti už jūsų klausimus. Manau, kad kartu dirbsime su pranešimu dėl viduržėme jūros. Uh, E, ir dabar turėčiau vieną klausimą, galbūt tokį provokuojantį. Nebuvo visai kalbėta apie poligamiją. O juk jūs, kaip moterys politikės, turite galimybę pasisakyti tokiais klausimais. Ir manau, kad sudėtinga e, kartais dirbti e, tokioje vyriausybėje, kai vienas iš ministrų e, yra atvirai savo poligamiją e, deklaruojantis. Štai pavyzdžiui, 212 deklaracija jungtinių tautų yra šio klausimu parengta, o jūsų ministras vyksta be jokios gėdos e, į jungtinės tautas ir būdamas at, ir atvirai deklaruojantis savo poligamiją, jis dirba su 212 konvencija, kurie pasmerkiama yra poligamija. Taigi, aš manau, kad jūs kaip moteris turite taip pat e, reikalauti to, kad atitinkami simboliai čia būtų panaudoti. Ir pavyzdžiui, galbūt vyriausybės e, narys atsakingas už šio klausimus e, Marokė neturėtų taip būti toks žmogus, kuris tai atvirai propaguoja. Aš žinau, kad daug Maroko feminiščių šiuo klausimu dirba. Norėjau tik tai štai, ką jums pasakyti. Ačiū, ponė Marija Arena. Mūsų diskusija dabar šiuo klausimu baigta. Dėkoju visai e, Maroko parlamento delegacijai. Mes turėtume intensyvinti savo bendradarbiavimą ir manau, kad taip ir darysime ateityje. Labai ačiū. Kolegos. Dabar turėtume pereiti, sugrįžti tiksliau prie šeštojo ir septintojo darbo atvarkės punktų. Pone Barbara Matera yra pranešėja šiais abiem klausimais dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros 16 metams. Tai čia būtų Europos lyčių lygybės instituto ir ES bendrojo biudžeto. Taigi norėčiau paprašyti pristatyti abu klausimus kartu. Turime mažai laiko, nes 11.30 koordinatorių posėdis turės prasidėti. Taigi prašau, kolegė. Ho sette minuti per un italiano. Turiu septynis minutus. Italijai neįmanoma per tokį trumpą laiką išdėstyti savo minčių. Ir tada turėsiu kalbėti greičiau ir vertėjams bus sunkiau mane versti. Tad e, biudžeto vykdymo patvirtinimas. Du biudžeto vykdymo patvirtinimai. Mes turime tokį patvirtinimą. E, teikti lyčių lygybės institutui ir e, e, komisijai. Kalbant apie pirmąjį, tai mes pasiekėme, kad e, būtų atskira eilutė skiriama DAFNE projektui, tai yra puikus laimėjimas. Tad e, viena vertus esame patenkintos, kita vertus mes norėtume, kad uh, būtų e, gilesnis lyčių lygybės aspekto vertinimas ir kad būtų vertinami visi fondai, per kuriuos galima mažinti e, moterų diskriminaciją, pavyzdžiui, e, lyčių lygybė institucijoje, e, atlyginimų skirtumų mažinimas, taip pat projektai susiję su moterų e, verslumu Taip pat e, projektai susiję su kova su smurtu prieš moteris. Mes biudžeto įvykdymo patvirtinimo srityje turime taip pat nepamiršti savo e, reikalavimų. Tie reikalavimai turi būti subalansuoti ir e, nekelti pernelyg dėlių išlaidų. Toliau šiais metais Kalbant e, apie e, lyčių lygybės instituto biudžeto vykdymo patvirtinimą, čia nebuvo nustatyta kokių didesnių e, pažeidimų, tik tai operacinės išlaidos, kurios yra 57 procentų galbūt kiek didelis ir 17 metais tie dalykai turi būti geriau subalansuojami, bet apskritai kalba 15 metais sukosi apie 61 procentą, tad padėtis yra truputį e, pagerėjusi ir manau, kad e, e, turėtume taip pat būti dėkingi ir biudžeto komitetui, kurie sugebėjo įtvirtinti lyčių lygybės principus. Ir man taip pat pavyko pasiekti numatytų tikslų ir todėl norėčiau, kad man kas nors už tai padėkotų ar pastatytų kavos. Aš matau, kad nėra šešėlinių pranešėjų čia. Aš noriu tik tai priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas gruodžio 8 e, diena 15 valanda. Tad laukiame pakeitimų, pasiūlymų o paskui e, sausio 24 dieną balsuosime FAM komitete šito klausimu. 11.15 koordinatorių posėdis. Turime dar porą minučių iki jo. Ir komiteto nariams noriu pasakyti, kad nuo 15 valandos bus mūsų tarp parlamentinio komiteto sustikimas su nacionaliniu parlamento atstovais. Norėčiau, kad būtumėte aktyvus ir kad gausiai dalyvautumėte tame posėdėje.